Okay, I think we've got enough members here so we can start. Um, for... Manau, jau pakankamai narių susirinko, tad gal pradėkime. Pirmiausia, reikėtų patvirtinti darbo tvarkę. Niekas neprieštarauja jai. Aišku, nėra malonu skelbti trilogo rezultatus beveik tuščiai saliai, na bet visgi. Pirmiausia, mano tai yra pirmininkės pranešimai dėl 13-17 metų statistikos programos. Dėrybos užbaigtos. Pagal 73 taisyklę informuoju Jūs apie tai. Apie tai. Kai kurios dėrybų dalis buvo užbaigtos raštiškos procedūros būdu, toliau dėrėsimės jau su tarybos atstovais ir kompromisinis Pranešimo variantas, projektas bus pateiktas svarstyti plenarinėje sesijoje sausio mėnesį. Ačiū ponui Skiklūną už tai, kad vadovavo visam šiam procesui. Dėl kapitalo reikalavimų direktyvos kalbėjome apie tai Strasbūrė, dėl likvidumo, dėl obligacijų ir kitų susijusių dalykų, išsiaiškinome likusius neaiškius klausimus ir visos interesuotos šalis pakviestos pateikti savo pasiūlymus arba kreiptis į techninį darbo grupę. Kitas sustikimas vyks lapkričio 12 dieną. Vis dar tikimės pasiekti sutarimą. Per žalėją savaitę e- ekon delegacija vyko į Italiją, jai vadovavo kitos Tolojan Ir vyko tikrai labai įdomios diskusijos ten, susitikome su įvairiausio, įvairiausio rango viešojo sektoriaus e, pareigūnais, atsakingais um, reguliavimo institucijų darbuotojais Italijoje ir spaudos pranešimas apie tai yra išplatintas. Tiesiog atkreipiu jūsų dėmesį į jį Ten galite susipažinti su sustikimų turiniu plačiau. Ir taip pat buvo kalbėta apie kvietimą tęsti ekonomikos, dialogą ekonomikos klausimais ir su atsakingu Italijos ministru dar galbūt šiais metais. Tai tiek pirmininkės pranešimų ir dabar džiugu pasisveikinti su tarptautinio apskaitos standartų valdybos pirmininku ponu Hansu Hogerforstu. Tai nėra jūsų pirmasis apsilankimas mūsų komitete. Ryšius palaikome jau kurį laiką. Ir jūsų institucijos darbas be abejo yra labai svarbus, taip pat ir finansų ir ekonominės krizės kontekste. Taigi sveiki atvykę į komitetą. 10-15 minučių jums skirsime įvadiniai kalbai, o paskui bus klausimų atsakymų raundas. Atsiprašau iš karto už tai, kad komiteto narių susirinko nelabai daug, bet tikriausiai visi turi dar ir kitų reikalų, kuriuos būtinai reikės tvarkyti. Prašom. Um, Ačiū pirmininkė. Man kaip visada e, tikrai didelė garbė lankytis jūsų svarbiame parlamente. Jūs sakote, kad dalyvauja mažai narių, bet mane Man svarbiausia, kad čia yra e, didžiausi apskaitos standartų mylėtojai e, atėję šią popietę, nes klausimai, apie kuriuos mes kalbame, yra tikrai labai sudėtingi, bet jie yra ir labai svarbus. Finansinė krizė atskleidė e, būtinybę užtikrinti didesnį skaidrumą finansinėse rinkose. Ir tai yra tiesioginis mūsų darbas. E, mūsų standartai užtikrina, kad atskaitomybė būtų skaidri visame pasaulyje. Pensijų fondai ir kiti instituciniai investuotojai turi turėti galimybę saugiai investuoti visame pasaulyje, o mūsų palaikomi standartai ir užtikrina tą apsaugą. Daugia šalės korporacijos nori, kad būtų taikomas, taikomi tie patys reikalavimai ir standartai visoje finansinėje veikloje. Ir politinė, politikai nori užtikrinti vienodas e, galimybės visiems. Būtent todėl e, didžiojo 20-ko susitikime e, paskatome pareiškime dar kartą reiškime parama mūsų organizacijai. Per pastarąjį dešimtmetį pažanga įdėgiant pasaulinius standartus yra tikrai ženkli. Dabar jau daugiau nei šimtas valstybių taiko tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus iš, ir taip pat bent du trečdaliai didžiojo dvidešimtuko šalių juos taiko. O pusė visų Fortune Global 500 įmonių teikia finansinės ataskaitas taikydamos būtent mūsų standartus. Ir 2002 metais parlamentas priėmė sprendimą įtvirtinti finansinės atskaitomybės standartus nuo 2005-ųjų ir tai buvo labai svarbus postumis. Europa tapo lyderė e, globalinėme finansinių reglamentavime. Europa e, parodė kelią ir kiti, ir kiti ją pasiekė. Pietų Amerika, kokios valstybės prisijungė, Meksika ir Kanada, Šiaurės Amerikoje. Tik ta šalis, kuri dar yra tarp jų, kol kas abejoja. Taip pat uh, Karibų regiono valstybės, Australijos ir Azijos žemynų šalis bei ne ES valstybės Rusija ir Turkija visos taiko mūsų valdybos standartus. Negalime e, pamiršti, kad kai kurios svarbios valstybės dar neįsipareigoja tų standartų taikymui, bet aš apie tai pakalbėsiu netrukus. E, noriu pakalbėti apie pačią mūsų organizaciją, tarptautinę apskaitos standartų valdyba. Ar mes esame pasirengę tvirtinti, nustatinėti standartus visame pasaulyje? Per pasarosius keletą metų buvo daug nuveikta e, tobulinant mūsų organizacijos valdy, valdymą. 2009-aisiais e, užtikrinta viešoji kontrolė įkūrus stebėsienos valdybą. Stebėsienos valdyba, kurioje yra tokios institucijos kaip Europos komisija, AJOSKO taip pat vertybinių ir biržų komisija e, skiria patikėtinius ir prižiūri jų darbą. Mes manome, kad šis priežiūros ligmuo yra labai svarbus. Mes privalome atsiskaityti viešosioms institucijoms ir tai e, natūraliai užtikrina dar didesnį mūsų bešališkumą ir nepriklausomumą ir mums toks, e, tokia struktūra labai tinka ir yra priimtina. Europos interes, interesai yra tinkami atstovaujami vis, visose trijose mūsų organizacijos lygmenyse. Šiuo metu Europai priklauso vienas trešdalis visų vietų mūsų valdyboje ir vienas trešdalis vietų. Uh, e, patikėtinių struktūroje. Aš pats kaip e, uh, valdybos vadovas ir e, uh, taip pat patikėtinių e, valdybos vadovas ir esame europiečiai. E, stebėsenos valdybai vadovauja komisijos narys Barnyje. Ir e, šių visų struktūrų atstovai ir vadovai susitinka bent kartą per metus ir mes nuolatos stebėsenos valdybą informuojame apie mūsų darbą. Būtent todėl atvykau čia. Nors mes tobuliname savo valdymo struktūrą, siekiame užtikrinti dar didesnį E, apimti dar daugiau ir, ir atsiliepti visus iškylančius poreikius šioje srityje. Paaiškinsiu, ką turiu menį. Kaip žinote, per pastarį dešimtmetį valdyba, dirbdama draugę su kolegomis Junktinėse valstijose, e, daug, daug bendradarbiavo, kad mūsų ir Junktinių valstijų standartai sutaptų. Didysis dvidešimtukas ir taip pat ES paragino mus tai daryti, kad būtų sukurtas vieningas, vienintelis pasaulinių standartų rinkinys. Ir tas derinimo procesas dabar eina į pabaigą. Ir taip pat. Tai reiškia, kad baigsis ir e, kitoks mūsų, kad, kad nustos gyvuoti kitokio pabodžio mūsų santykiai su kolegomis Junktinėse valstijose. Ir atsiras taip pat daugia šalia patarėjų valdyba pasiūlymai dėl šios grupės atsiradimo ir tai turėtų būti atskaitos standartų patariamasis forumas buvo paskelbti praėjusią savaitę ir mes rengėmės įkurti ją kiek įmanoma greičiau. Ši grupė bus svarbia patariamąją instituciją mūsų valdybai, mums įmantis visų savo užduočių. Tai mums taip pat padės e, imtis kitų rekomendacijų, pavyzdžiui, užtikrinti išsamesnę kaštų ir naudos analizę Ir, ir tai pakeis mūsų iki šiol su jungtinėmis valstybėmis egzistavusius dvišalius santykius. Noriu pakalbėti apie mūsų praėjusių metų programą ir apie tai, kokiu vertinimu sulaukėme. Noriu pasakyti, kad per pasarusius keletą metų mes siekėme uh, kai kurių pokyčių gyvendinimo, kad visi priprastų prie naujos finansinių ataskaitų teikimo sistemos. Ir taip pat bandėme tobulinti konceptualius mūsų standartų e, pagrindus. Mes pasinaudosime e, tolesnių laikotarpių tam, kad perrašytume savo visą institucijos filosofiją ir įtrauktume svarbiausias e, savokas. Taip pat mes e, siekiame atsižvelgti kai kuriuos e, su finansinių ataskaitų rengimus susijusius iššūkius, ypač augančios ekonomikos valstybėse, bet taip pat norime atsižvelgti į tokių žemynų kaip Europos prioritetus šioje srityje. Bet prieš pereidami prie naujos darbo atvarkės turime užbaigti projektus, kuriuo, kuriu, kuriuos dar įgyvendiname pagal dabartinę darbo atvarkę. Dar keturi negyvendinti projektai yra įplaukų e, pripažinimas leasingo ir finansiniai instrumentai, tai yra konvergencijos projektai vykdomi su FASB, o ketvirtasis projektas yra skirtas draudimo sandoriams ir tai iš esmės yra mūsų valdybos projektas. Pažanga čia buvo nuolatinė, tačiau lėta ir kartais dirbti būdavo sudėtinga, tačiau mes tikrai neaukojame kokybės sutarimo su jungtinėmis valstybėmis vardan. Kai kuriais atvejais susitarti ir nepavyko. Pavyzdžiui, kai kurių standartų klausimų. Per trumpą laiką, kuris man skirtas, aš nesigilinsiu šios projektus, bet atsakysiu į klausimus, jeigu tokių turėsite vėliau. Noriu tik jūs perspėti, kad į jūs gali kreiptis lizingo sektoriaus atstovai. Ir nebejoju, kad jų lobistai bando užmėgsti su, ryšius su jumis jau kurį laiką, nes jie nori įtakoti lizingo standartų patvirtinimą, kuriuos mes rengėme. E, standart, lizingas yra labai svarbus e, finansavimo komponentas ir, ir iš esmės tai yra beveik paskola. Tuo tarpu e, lizingo sutartis net nėra atspindimos įmonių balanso ataskaitose. Nepamirškite, kad lizingo rinka pasaulyje yra verta 600 milijardų dolerių ir didžioji dalis tos sumos nėra įtraukta į balanso finansinės uh, ataskaitos lapą. Mes norime, kad investuotojai turėtų galimybę matyti viską, visus finansinius vartus. Ir kadangi finansinė krizė kilo dėl to, dėl perteklinio įsiskolinimo, mes, mes tikimės, kad jūs suprasite mūsų pastangas ir mūsų kryptį pasirinktą šioje srityje. Ir kitas e, svarbus iššūkis tai yra reitingavimo sritis ir čia jungtinės valstijos turi apsispręsti, ką daryti su kaip elgtis su tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais. Jungtinių valstijų e, institucija užsimanti šiais klausimais ilgą laiką palaiko mūsų darbą ir e, 2007 metais ši institucija pripažino mūsų parengtų standartų taikymo svarbą. E, skaičiuojama, kad daugiau nei 500 įmonių, daugelis iš jų e, Europos, šiuo metu, šiuo metu kurių akcijų šiuo metu yra listinguojamos ES jungtinių valstybių biržose, naudoja šiuos standartus. Deja, sprendimas dėl e, Amerikos bendrovės dar nepriėmė sprendimo dėkti šiuos finansinės atskaitomybės standartus. Buvo paskelbta, kad šis sprendimas bus priimtas 2011, tačiau e, šių metų Liepos mėnesį buvo nuspręsta jį atidėti. Tai tikrai mus liūdina ir mes tikimės, kad 2012 sulauksime geresnių naujienų, nes tuomet jau prezidento rinkimai jau bus įvykę. Junktinės valstijos yra svarbios mūsų organizacijoje ir veikloje ir mes norėtume, kad, jūs, kad taip ir ši padėtis ir išliktų. Taip pat, kalbant apie raginimą didžiojo 20-ko vadovams e, patvirtinti vieningą pasaulinio apskaitos standartų rinkinį, taip pat yra aktualus. Tačiau net jeigu Junktinės valstijos nedalyvauja, tai nereiškia, kad mūsų darbas sustoja, nežiūrint visų mano išvardintų iššūkių. Aš ateitį aš vertinu optimistiškai. Per pastarąjį dešimtmetį tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pasaulyje jau pasiekė kritinę masę. Ir nors šis šis pagreitis įgytas gali ir sulėtėti, aš nemanau, kad procesas visiškai sustotų. Aš tikiuosi, kad aš pristačiau Jums, kad mes siekiame tikrai plataus užmojo tikslų tapti pasauliniu standartų tvirtintoju. Ir esame pasirengę bendradarbiauti su e, partneriais Europoje, tokiais kaip Jūs. Ir tai yra man, mano antrasis apsilankimas parlamente po to, kai tapau valdybos pirmininku praėjusią savaitę ir esu pasirengęs toliau teikti visą aktualiausią informaciją. Taip pat esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jei tokių būtų. E, Ačiū. Koordinatorių posėdėje EPP frakcija primiktinai reikalavo kalbėti pirmiausia. Aš nemačiau, kad kažkas iš EPP frakcijos e, rodytų norą pasisakyti. Žampolį, ne. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad e, pasiūliau jums tą. Berneri, prašom. Gerai, pradėsiu. Pirmiausiai ačiū pirmininkui. Jau praeisiais metais kalbėjome su jumis apie tai, kaip sunku tarptautiniu mastu per trumpą laiką pasiekti pažangos. Ir dabar bankų krizė štai parodė, kad vertinimo masteliai, e, balansų e, vertinimo masteliai susiję, dėl to, kas susijęs su, su rizikos įvertinimu, yra labai pavojingas e, aspektas, nes viskas priklauso nuo to, kaip buvo sudaromas balansas konkrečiai Tad man įdomu būtų sužinoti, kokie būtų patys drastiškiausi pavyzdžiai netinkamo darbo, kuriuos reikėtų spręsti, kurie paaiškėjo būtent per bankų krizę. Labai geras klausimas. Įdomiausias dalykas yra štai toks. Kai žiūrime į bankų, jeigu pažiūrėtume į bankų balansus prieš krizę ir pažiūrėtume į apskaitos skaičius, Jau tuomet buvo aišku, kad didelė dalis bankų visame pasaulyje beveik neturi kapitalo. O jeigu tokį kapitalą ir turėjo, tai jis buvo geros valios kapitalas. Taigi dabar žiūrint į praeitį, mes matome viską labai aiškiai, todėl standartai ir yra keičiami. Tačiau keista yra tai, kad tuo met investuotojai to nepastebėjo. Tai yra pirmas stulbinantis pavyzdys. Kitas dalykas yra toks, kad dabartiniai standartai leido bankams dėlsti pripažįstant nuostolius. Jie galėjo slėpti nuostolius per nelik ilgai. Dėl to mes dabar siūlome naują modelį, tikėtinų nuostolių modelį ir tai paskatins bankus pripažinti kur kas anksčiau neišvengiamus nuostolius, negu kad yra dabar. Aš manau, kad tai yra pats svarbiausias pasikeitimas apskaitos taisyklėse. Ir tai padės mums sprendžiant krizę. Pirmininkė, dėkoju iš socialdemokratų frakcijos. Prašau. Labai ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus ir pristatėte mums šią informaciją. Dėkuoju Jums už Jūsų darbą. Apskaitos standartų derinimas yra labai svarbus, kad būtų galima dirbti subalansuotai. Darbas turėjo būti baigtas 2011 m. birželio mėnesį. Nuo to laiko didysis dvidešimtukas nuolat pabrėžia, kad šį darbą būtina tęsti ir toliau. Aš norėčiau sužinoti, kurie klausimai vis dar nėra iki galo išspręsti. Ar bus tokių klausimų, kuriuos jūs ketinate atidėti tolesniam laikui? Jeigu mes kalbame apie konvergenciją, kaip bendradarbiaus standartus nustatančios organizacijos, jūs kalbėjote apie patariamąją grupę, norėčiau sužinoti, kokia yra tos grupės sudėtis. Ir dar turiu vieną klausimą. Europos parlamentas labai daug dėmesio skiria skaidrumui. Ypač, kai kalba eina apie kalnakasybą ir gamtinių išteklių gavybą mes turime pasirūpinti, kad būtų padaryta pažanga ir apskaitos standartuose šioje srityje. Ar galėtumėte mums pateikti informacijos šiais klausimais. Dėkoju už visus šios klausimus. Jūs esate teisus, sakydamas, kad konvergencijos darbo nebaigėme taip, kaip planavome. Ir taip atsitiko dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad labai sunku rasti sutarimą tarp dviejų valdybų - tarp globalios valdybos ir amerikiečių valdybos. Ar galite įsivaizduoti, jeigu Bazelio tris dokumentus būtų turėję aptarti du skirtingi komitetai. Tai būtų buvę labai sudėtinga. Dėl to mes ir atsiliekame. Kitas dalykas yra toks, kad Junktinės Amerikos valstijos dar nepatvirtino savo sprendimo patvirtinti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Ir akivaizdu buvo tai, kad tokio sprendimo nieks neketino priimti nei praėjusiais metais, nei šiais metais. Todėl Amerikos valdybai darėsi vis sunkiau su mumis sutarti. Aš jau kalbėjau apie tą naują tikėtinų nuostolių modelį. Dėl to mes pasiekėme sutarimą ir šių metų Liepą E, finansinės apskaitos standartų valdyba nutarė pergalvoti tą naują modelį ir pasirinkti savo kelią. E, mes puikiai bendradarbiaujame dėl nuomos, dėl įplaukų pripažinimo ir mes tikimės, kad standartas bus parengtas jau artimiausių metų. Taigi čia darbas vyksta gerai. Dėl daugiašalės patariamosios grupės. E, pirmiausia, mes norėjome, kad grupė apsiribotų 12 narių. Tai turėtų būti techninio pobūdžio grupė, kuri galėtų plėtoti techninio pobūdžio diskusijas. Mes galvojame apie galimą 12 narių. Dėl pačių narių dar turėsime apsispręsti, tačiau e, pasaulyje yra daugybė grupių, tiek Azijoje, tiek Australijoje, tiek e, Naujojoje Zelandijoje, yra IFRAK grupė veikianti Europoje, taip pat yra ir Lotynų Amerikos standartų rengėjų grupė. Ir žinoma, kad visų šių grupių atstovai galėtų tapti patariamosios grupės nariais. Japonijos standartų rengėjų grupė, finansinės apskaitos standartų valdyba tikriausiai turės savo narį šioje patariamojoje grupėje ir daugelis vietų bus rotuojančio pobūdžio. Šiuo metu mes kaip tik ir svarstome, kaip galėtų atrodyti ši patariamoji grupė. Tačiau dar turime pagalvoti, kaip atrodys tiksliai ši patariamoji grupė ir jos sudėtis. Dėl skaidrumo Mes jau praėjusią kartą kalbėjome apie finansinės ataskaitas, kurias turėtų teikti šalis atskirai. Reikia pažiūrėti, ar pasaulyje esama noro pritarti tokiai sistemai, bet turiu pasakyti, kad nematėme didelio noro savo narių rate Aš taip pat suprantu, kad ES imasi tokios užduoties ir tai gali būti tinkamas metodas šiam klausimui spręsti. Aš nemanau, kad mes galėsime tą padaryti, bet e, Junktinės Amerikos valstijos imasi veiksmų, ES imasi veiksmų ir aš manau, kad tai yra tinkamas ligmuo šiam klausimui spręsti. Dėkuoju dabar Wolf. Ačiū, Sharon. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pirmininkai jau antrą kartą atvyksate į mūsų komitetą ir kad esate pasirengę reguliariai su mumis diskutuoti įvairiais klausimais. Ir dabar aš manyčiau, kad nereikėtų bet kokią kainą ieškoti suderinimo standartų. Jeigu jie nesuderinami tarpusavį, tai yra nesuderinami. Bet yra tokių atvejų, kai nesiderindami tarpusavį vis dėlto galime nukentėti konkurencingumo srityje. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, Bazelis 3. Net jeigu Amerika, Amerika tos pačius standartus įves, vis dėlto gali būti, kad einamaisiais metais kai kas balansas atsispindės Europoje um, kaip um, kaštai, o, o patirti kaštai, o Amerikoje ne. Ir tai tiesiog reikš mūsų um, pralaimėjimą konkurencingumo srityje. Taigi, klausiu jūsų, kokie būdai šalinti šią problemą. Toliau klausimas susijęs su to, ką sakė Antony. Yra nemažai didesnių finansinių centrų, per kitus 10-15 metų jų dar daugiau turėsime Mumbajus, Šanhajus, Nudelis ar, ar kiti miestai, Dubajus pavyzdžiui. Ir dėl to labai svarbu tose srityse, kuriuose stengiamės taikyti tarptautinius standartus, juos ir įgyvendinti realiai. Įvairių pokalbių metu jau buvo sudarėta dėl tų pačių standartų, tačiau jų įgyvendinimas tikrai dar toli gražu nėra tobulas, reikia konstatuoti. Todėl, galvojant apie didįjį 20 tuką, josko, kitas institucijas, reikėtų iš tiesų matydėti daugiau pastangų, galvojant apie standartų įgyvendinimą. Ačiū. Uh, Ačiū už šiuos klausimus, ponė Klincai. Du svarbus dalykai čia - vienodos veiklos sąlygos visiems ir standartų įtvirtinimas pasaulyje. Kalbant apie vienodas galimybės, finansinių instrumentų standartai daugmaž yra suderinti, jie galėtų dar labiau priartėti. Svarbiausias klausimas ir du aspektai, dėl kurių mums nepavyko e, susitarti, tai kliūčių klausimas. Ir noriu pasakyti, kad su Amerikos institucija jau buvome beveik susitarę dėl to, kad bankai būtų e, E, priversti savo balanso lape fiksuoti visas išvestinės e, priemonės, net jeigu tai susijęs su kitais sandoriais dėl išvestinių finansinių priemonių. Ir mums tie, tos priemonės, kurias Warrenas Buffettas vadina finansinėmis masinio naikinimo priemonėmis, turėtų atsispindėti balanso lapuose o Junktinėse valstijose taip nėra. Mes buvome vos beveik susitarę dėl to. Tačiau paskutinę minutę amerikiečiai nusprendė, kad tai bus tik tai. Tai bus papildomose dokumentuose skelbiama informacija. Ir tai reiškia, kad tas mūsų siekimas 30, reikštų, kad 30 procentų mažiau būtų atskleidžiama informacijos nereikalaujama pagal mūsų finansinės atskaitomybės standartus. Tačiau mums pavyko susidarti dėl informacijos atskleidimo susitarimų, su, suartinti standartus ir todėl patyręs investuotojas jau gali turėdamas reikalingą informaciją, palyginti, pažiūrėjau, Deutsche Bank ir JP Morgan e, situaciją šiuo klausimu. Standartų įtvirtinimas visame pasaulyje. Džiaugiuosi, kad paminėjote keletą valstybių, kuriuose potencialai, potencialai auga nauji finansų centrai. Matau, San Paulas turėtų būti dar viena e, vieta, kur, kur, kuris, kuri taps labai svarbia e, nes Brazilija jau beveik patvirtino mūsų standartus. Singapūras, jame yra dar vienas svarbus finansinis centras. Jis dar nepatvirtino visų standartų, bet netrukus tai padarys. Kylanti valstybė, kuri, kurioje galbūt neatsiras finansinis centras greitai, bet vis dėlto Indonezija netrukus patvirtins mūsų standartus Kinija taps svarbiu finansiniu centru ir jau beveik yra įdiegusi į FRS standartus. Bet žinoma, mes labai norėtume, kad jungtinės valstijos prisijungtų. Tačiau sprendimą dėl to gali priimti tik jungtinės valstijos ir mes mažai galime jas įtakoti šiuo klausimu. Ir amerikiečiai taip pat sutinka, kad kad vienintelis standartų rinkinys, kuris turė, galėtų būti primtinas visame pasaulyje, yra mūsų valdybos parengtas finansinės atskaitomybės standartų rinkinys. Ir man atrodo, kad jungtinės valstijos suinteresuotos ilgos trukmės laikotarpių dalyvauti. Jiems tai naudinga. Žinoma, šiuo metu išgyvename labai sudėtingus ekonominius laikus ir sudėtinga būtent dabar prašyti įmonių įsivesti kitokius standartus. Čia viskas tikriausiai vėluos, bet manau, galų gale amerikiečiai prisijungs. Bet vis dėlto sprendimą turės priimti jie patys. Nežinau, kas e, konservatorių reformistų frakcijos vardu kalbės pirmas. Kamal Saidas. Ačiū ir ačiū už tai, kad atvykote susitikti su mumis. Mes tikrai vertiname tokį jūsų nuoširdumą. Kolega Langenas jūs uždavė jums klausimą apie pavyzdžius, kuomet patikiama klaidinga informacija arba neteisingai vertinamas, pervertinamas, nevertinamas turtas. Kaip sunktinė karalystė, kur, pavyzdžiui, parlamente buvo teikiamas E, projektas, pagal kurį Škotijos bankas buvo vertinamas 25, pervertintas 25 milijardais svarų. Yra tokia pasigirsta balsų, kad dėl e, jūsų organizacijos siekio įtvirtinti savo standartus nuo riziką ribojančio principo pereita prie neutralumo principo. Man atrodo, kad tai kelia tam tikrą grėsmę, ypač įmonių teisės srityje. Tai reiškia, kad galbūt tie IFRS standartai ne visiškai atitinka visus reikalavimus. Ar jūs sutinkate, kad taip, taip yra ir kad e, sąskaitos neteisingai yra nagrinėjamas ir aiškinamas? Nu, noriu pakalbėti apie galimus nuostolius kapitalui ir apie e, neprognozuojamus veiksnius, dėl kurių e, kapitalas nuvertėja bėgant laikui. Kodėl jūsų standartuose tai, tai neįtraukta? Kaip pavyzdžiui, AIG finansiniai produktai e, buvo tvarkomi, jeigu įsiskolinimas dėl jų pasiekė daugiau nei porą trilijonų dolerių. Well, <clears throat> for, uh, for, for... Ačiū už šiuos esminius klausimus. Aš daug laiko skiriau jų apmąstymui ir pats jau sakiau, kad jeigu investuotojai ir reglamentuotojai labai atidžiai išnagrinėtų skaičius, būtų nagrinėję skaičius, būtų ne, nesunku buvę išvelgti, kad bankai turėjo didelių problemų. Pavyzdžiui, ABN Amro bankas iš mano valstybės. Aš dirbau uh, Niderlandų vertybinių popierių reguliavimo institucijoje. Ir tuo metu aš negalėjau patikėti, kaip viskas žlugo tiesiog. Ir, ir kas e, mes pradėjome nagrinėti skaičius, skaičius, kurie buvo prieinami prieš visų reformų pradžią. Ir pastebėjome, kad ABRS neturėjo visiškai kapitalo, kad tas kapitalas buvo įkeistas 40-50 kartų ir kad tiesiog viskas rėmėsi gera valia ir kad e, buvo daugybė, e, buvo, įsiskolinimas buvo didžiulis. Iš esmės visas jų turtės kapitalas buvo gera valia. Ne visas, bet beveik visas. Ir tas kapitalas, realus kapitalas, kurį jie turėjo, buvo labai prastas, prastos kokybės noriu pabrėžti, kad e, labai lengva savo finansinėje ataskaitoje viską remti gerą valią. Vėlgi, taikant mūsų standartus dabar galiojančius, kiekvienas protingai mąstantis žmogus būtų iš karto pasidaręs išvadą, kad grėsia problemos. E, Bazelio E, standartai, kriterijai leido bankams rizikuoti, užstatyti, keisti savo turtą ir pagal magišką reitingavimo sistemą tas turtas buvo vertinamas labai daug, jo tarpu iš tikrųjų jo vertė pagal mūsų standartus sumažėtų 300 kartų. Ir staiga kai kurių bankų vertė nukrito ir, ir, ir tapo 10 procentų tos buvusiosios ankstesnės vertės. Bazelio kriterijai yra tobulinami, galima klausti savęs, ar, ar to pakanka. Na, aš nežinau. Bet bent jau kažkas yra daroma šioje srityje. Ir kaip jau sakiau, mes tobuliname savo standartus, kad jie būtų labiau orientuoti į ateitį. ar pagal mūsų standartus bankai turėtų būti verčiami e, užsitikrinti rezervą dėl galimų nenumatytų nuostolių. Mes negalime bankų priversi to daryti. Visose Europos valstybėse, Ispanijoje, Airijoje, valst... taip pat Junktinėse valstijose, bendra sistema sistemai padaryta žala ir nuostoliai patirti sistemas buvo daug, daug didesni, nei kas nors galėjo prognozuoti. Ispanai turi savo apskaitos sistemą vadinamą dinamiškų rezervų sistemą ir pagal ją bankai privalo apsisaugoti, atidėti rezervą dėl galimų ateities nuostolių. Ir būtent dėl to Ispanijos bankai turėjo papildomą buferį, tačiau paaiškėjo, vėliau paaiškėjo, kad tas ta atsarga buvo labai labai menka, kad jos visiškai nepakako padengti nuostoliams. Ir jei patys bankai negali nuspėti neprognozuojamų nuostolių, jeigu būtų galima juos prognozuoti, tai tai, tai nebūtų neprognozuojami nuostoliai. To negali padaryti ir specialistų institucijos, to negali išspręsti ir e, apskaitos standartai. Na, iš tikrųjų, lieptume apskaitininkams sugalvoti kažkokį skaičių. Ir, ir tai reikštų, kad nebegalėtumėme palyginti situacijos įmonių veikiančių finansinėme sektoriuje. Tuo turi užsiimti e, finansiniai reguliuotojai, jie turi nagrinėti e, veiklos istoriją ir bandyti prognozuoti Jeigu finansinis sektorius veikia, jeigu bankas veikia turėdamas realiai tik 2-3 procentus torto, turto, tai juk tikrai yra, na, pra, bandymai prisiprašyti, prisišaukti nelaimę. But... Labai trumpas pastebėjimas. Ar apskaitininkai ir auditoriai nematė tos rizikos? Been... Aš, maniau, aš manau, kad e, apskaitininkai ir auditoriai turėjo palaikyti glaudesnius kontaktus su reguliuotojais. Bet e, reguliuotojai sakė, kad viskas yra puiku, todėl niekas neiškėlė tos e, raudonosios vėliavėlės, rodančios apie grėsinčią grėsmę. Ir turbūt nėra ne vienos profesijos atstovų, kurie negalėtų pasimokyti iš šios ekonominės krizės. Tiek mes, standartų rengėjai, tiek ir apskaitninkai, tiek auditoriai, tiek politikai. E, Berneri, prašau. Norėjau dar paklausti dėl atsakymo į klausimą dėl išvestinių finansinių priemonių. Sakėte, kad sutarta dėl priedo bet noriu paklausti, ar tai jau yra galutinis darybų rezultatas, ar dar bus derinamas tarpusavį toliau dėl įtraukimo į balansus, nes anot JAF institucijų 2008 metais rugsėjo 15 dieną tik 1,27 procentai tų rizikingų vertybinių popierių atsispindėjo bankų balansuose. Tai ar Amerikos bankai patys neturėtų būti suinteresuoti labiau, kad rizika būtų geriau įvertinama, apskaičiuojama. Arba bent jau gal galėtumėte pateikti motyvus, argumentus, dėl ko būtent taip viskas vyksta. Ar, ar, ar Amerika tiesiog, Amerikos bankai užsimerkia prieš tą problemą? Well, it, it is, all, uh... Pirmiausia, aš nemanau, kad mes pasieksime naują sutarimą. Mes turėsime taikyti dabar, dabar galiojančius e, nuostatas dėl Junktinio Amerikos valstijų. Čia negalime pamiršti, kad Amerikos e, įstatymuose yra numatyti sverto reikalavimai, kurie taip pat e, yra taikomi ir senosios apskaitos taisyklėse. Tie tos sverto proporcijos leido uh, Amerikai netaip stipriai nukentėti nuo šios krizės, nes e, šie reikalavimai skiriasi nuo bazelio reikalavimų. Federalinis rezervo bankas nenorėjo dėl tos priežasties keisti apskaitos taisyklių, dėl to jos ir nebuvo pakeistos. Ir tai nebuvo teisėtas žingsnis. Bet vienodos sistemos nebūtų daug ką pakeitusios. Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartai yra aukštesnės kokybės, nes jie yra griežtesni, ypač kalbant apie konsolidavimo taisyklės. Net ir Europoje ne visi džiaugiasi tokiamis griežtomis konsolidavimo taisyklėmis. Ir kur kas sunkiau neįtraukti Europoje tam tikrų dalykų į balansą, negu kad uh, Junktinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui. Filip dabar. Ačiū. Kalbant apie įplaukų pripažinimą ir apie išperkamąją nuomą, tai yra labai svarbus klausimai, jūs tą paminėjote. Išperkamosios nuomos dalykai dažnai neįtraukiami į balansą. Uh, Ar jūs matote dar erdvės rinkoje, kai kažkas yra neįtraukiama, įsipareigojimai nėra įtraukiami į balansą? Toks yra mano klausimas. Jūs taip pat paminėjote neišvengiamus nuostolius, netikėtus nuostolius. Ir aš noriu paklausti, ar mes tokiais savo žingsniais tiesiog nepadarome rinkos dar labiau sviruojančios. Aš suprantu, kad reikia nuostolius pripažinti kaip galima anksčiau, bet svarstyti, kokie bus netikėti nuostoliai, yra menas. Ir aš noriu įsitikinti, kad toks menas mūsų nenužudys. Jūs taip pat minėjote Bazelio komitetą, minėjote ataskaitas teikiamas kiekvienos valstybės atskirai, jūs sakėte, kad ne visiems tai patinka. Bazelio komitetas skiriasi nuo jūsų valdybos, Bazelio komitetą sudaro centriniai bankai, priežiūros institucijos, tai yra viešos organizacijos ir jos netvirtina taisyklių, jos tiesiog jas siūlo. Ir aš pritarčiau tiems, kurie teigia, kad jūsų institucija neturi legitimumo tvirtinti taisyklės, nes apskaitos standartai yra susijęs su viešosiomis gerybėmis. Ir kaip tą gali daryti asmenys, kurie nėra atskaitingi. O kalbant apie individualias šalių ataskaitą išsakėte, kad tai nėra priimtina visiems ir šalis neketina to daryti. Taigi aš sakyčiau, kad jūsų darbas turėtų būti labiau atskaitingesnis. Aš manau, kad, na, ne viskas gali patikti visiems. Kalbant apie lyzingą ypač. Mūsų organizacija yra pasišventusi viešam interesui. Komisijos narys Barnė lankėsi mūsų tarnyboje prieš keletą mėnesių ir jis tikrai buvo susižavėjęs, kad mes esame pasišventę siekti viešojo gėrio. Taip, mes rengiame taisyklės, bet jūs sprendžiate, ar jos bus taikomos. Tokį sprendimą priima valstybės narės. Yra tik keletas šalių, kurios savo įstatymuose yra numačiusios, kad taisyklės bus taikomos tiesiogiai ir iš karto. ES yra pritarimo procedūra ir jeigu nusprendžiame netaikyti taisyklių, tai jos ir nėra taikomos. Iš esmės, aš labai džiaugiuosi ES pasirižimu, kaip galima daugiau mūsų taisyklių patvirtinti. Nes jeigu kiekviena šalis ims daryti smulkius pokyčius, tai niekuomet nepa, nesukursime globalių standartų. Bet iš esmės pačios šalis sprendžia, ar taikyti mūsų parengtus standartus ar ne. Mūsų atskaitingumas per pastarosius keliarius metus sustiprėjo, ypač po to, kai buvo sukurta priežiūros valdyba. Mes taip pat turime patikėtinius ir mes dabar esame kur kas labiau atskaitingi visuomeniai nei kad anksčiau. Ir viskas Mano nuomonė tai yra gerai. Kai kainos kyla, e, niekas pernelik nesijaudina, kai kainos krinta, kalbant apie atitinkamą apskaitos sistemą, visi ima nerimauti. Mūsų finansiniai instrumentai yra atitinkami Ir visos paskolos ir vyriausybės obligacijos gali būti apskaičiuojamos pagal istorinius kaštus. Mūsų apskaitos sistema skiriasi nuo Amerikos siūlyto sąžiningos vertės metodo. Krizės metu Deutsche Bank, pavyzdžiui, turėjo daugybę tokių toksiškų priemonių ir išvestinių finansinių priemonių. Ir tuo metu problemų ten jokių nebuvo, nes balansė kaina labai greitai sumažėjo ir tai buvo aiškiai matoma, dėl to buvo galima greitai atsikratyti tų toksiškų finansinių priemonių ir už jas gauti pakankamai gerą kainą. Tačiau kitur situacija buvo visiškai priešinga. Ir buvo patirti didžiuliai nuostoliai. Taigi reikia laikytis rinkos vertės. Jeigu to nesilaikoma, tai yra visiškai neatsakingas elgesys, mano nuomonė. Dar vienas buvo užduotas klausimas. Mes iš tikrųjų jau bandėm spręsti daugelį problemų. Pavyzdžiui, dėl pensijų rodymo balanse, pensijų sistemų ar pensijų fondų. Iš tikrųjų, tai yra susijęs su nulinėmis palūkanomis e, neretai ir įmonės e, iš tikrųjų privalo parodyti tikrąjį savo įsipareigojimų, tikrąją savo įsipareigojimų apimtį. Bet kas yra svarbiausia, man atrodo, kai pensijas, jų parodymai traukiami į balansą, daugelis įmonių tik tada suprato, kokia realiai yra jų situacija Taigi standartai, jų laikymasis iš tikrųjų tik privertė jas e, realiai įvertinti, apskaičiuoti savo įsipareigojimus. Toliau, ar dar yra kokiu nors e, galimybių veikti? Aš manau, kad bent jau šiuo metu mes dabar tiesiog galim konstatuoti tą faktą, kad yra kai kurių silpnų vietų, kurias dar galima taisyti vėliau, Ir aš suprantu, kad daugam galbūt nelabai patinka ta geros valios koncepcija. Ir man atrodo, priešinga problema čia iškyla. Tikriausiai per daug kai ko atsiranda čia balanse. Tai dėl to, matyt, reikėtų nerimauti. Daugelis komiteto narių dar norėtų papildomų klausimų užduoti, taigi dabar proga tą ir padaryti. Pirmiausia, rodis Svenui. Uh, Ačiū už tai, kad lankotės pas mus. Turiu klausimą dėl jūsų vidaus veiklos, veiklos institucijos viduje. Neseniai buvo atnaujinta struktūra ar standartai ir, ir kadangi tai buvo kritikuota, mm, tai jūs jau taip pat e, reagavote į tai ir sakėte, kad buvo įsteigta stebėsenos valdyba, valdyba. Bet man atrodo, demokratijos trūkumo tai nepanaikina, bet norėtųsi geriau suprasti, koks praktiškai yra vaidmuo priskiriamas stebėsenos valdybai ir kur galima rasti įvairiausius dokumentus jūsų institucijos veiklos, kokia yra sukurta prieiga prie jų ir ypatingai čia akcentuočiau būtent stebėsenos veik valdybos veiklą. Pirmiausia, pasakyčiau, jog net ir ilgą laiką išbuvus politikos ir reglamentavimo arenoje, tikrai nedirbau dar niekuomet anksčiau tokioje skaidrioje aplinkoje, kaip kad dabar, nes viskas yra vieša. Mes uždraudėme organizuoti tarpusavį netgi dėl techninių, techninio pabudžio klausimų sustikimus um, tarp, tarp darbuotojų. Taigi viskas vyksta viešai, transliuojama internetu, uh, Galite tos, stebėti tos posėdžius, klausytis jų. Taigi visi mus labai akilai stebi. Ir mūsų e, profesiniai e, reiklumo, atidumo reikalavimai yra tikrai labai griežti. Per 120 dienų laikotarpį galima e, teikti komentarus su mums dėl įvairiausių dalykų. Ir be abejo, kiekvienas e, standartas e, yra taikomas ilgesnį laiką ir, ir turi būti steigta teisė daugam e, su jais susipažinti, pakomentuoti. Nors, aišku, patį standartą sukurti yra labai sudėtinga. Juk, kaip politikai, žinome, kad trejus penkerius metus galbūt trunka parengti teisės aktą, o apskaitos standartą sukurti trunka netgi penkerius dešimt ar dešimtį metų. Hmm. Tai galbūt nėra gerai, bet tokia realybė. Patikėtiniai dabar taip pat dirba žymiai skaidriau, viešiau, stebėsenos valdyba vienbalsiai priima sprendimus, turi būti rendamas sutarimas tarp visų jos narių ir jos e, sustikimai taip pat yra vieši. Taip pat minėjau, kad mes norėtumėm didinti savo atskaitingumą per tą naująjį patariamąjį forumą. Ir šiuo metu ta institucija būtų būtent Europos komisija. Ir jūs turėtumėte rūpintis mūsų standartų įgyvendinimu. Tad turėtumėte stebėti ir mūsų e, darbą be kita ko. Tada mes aiškiai suvoktumėm, jog darome kur nors klaidų ir galėtumėm reaguoti jeigu kas nors, tarkime, iš, iš valdybos dalyvautų tame patariamajame forume, tuomet žinotumėm, kokia yra nuomonė. Čia, ar remiamas tas standartas ar ne. Aišku, mes aklai nesivadovautume patarimais, nes galbūt kai kas atrodys visiškai mums nesuvokiama, nesuprantama ir neteisinga, bet mes į viską vis dėlto reaguojame. Mes tikrai išklausome visus gal, turinčius teisę tarti savo žodį. Taigi mūsų atskaitomybė tikrai yra labai rimta. Ir pasario komitetas, pavyzdžiui, neposėdžiauja viešai ir, ir nėra užtikrintas toks skaidrumo lygis. Galbūt net nesileisiu daugiau detalės. A, aš tikrai labai vertinu kolegų darbą Bazelio komitete, bet čia to skaidrumo tikrai galima pasigesti. Nesu tikras iš tiesų, ar gavau atsakymą į tą klausimą, kur rasti dokumentus apie sprendimus priimtus valdyboje ir, ir kaip yra jie priimami po kiekvieno posėdžio yra išplatinamas protokolas, pranešimas apie tą posėdį ir taip pat, aišku, posėdis yra transliuojamas internetu. So, think... Turime laiko, todėl galime tęsti mūsų susitikimą ir šiek tiek viršyti jūsų e, numatytą buvimo laiką. Jūs neturite dašyti, ne, kažkada turėsiu išėti, bet dar mes jūs palaikysime įkaitų kurį laiką nes yra dar ne, neaptartų klausimų. Pati traukiau į norinčiųjų paklausti sąrašą save. Kaip žinote, praeitie, kuomet esame bendravę ir aptarinėję kai kuriuos aspektus, man ypač rūpi E, grinųjų pinigų srautai laiko erdvėje. Man iš esmės tas dalykas nepatinka. Man, man labiau primtinės finansinės priemonės ir jų atspindėjimas balanse. Ir man atrodo, kad jūs savo pastangomis iš dalies sprendžiate šį klausimą ir tai yra gerai. Ir čia egzistuoja skirtumų tarp tarp mūsų nuostatų ir jungtinėse valstijose galiojančių reikalavimų. Jie daug labiau e, ke, puo, na, taiko tą, tą, tą principą, kelionių laikė principą. O mums reikėtų gyventi realybėje. Ir prognozuojami nuostoliai iš dalies susijęs su, šiuo, su šia situacija. Ir jei nuostoliai viršyje prognozes, ir tokia problema ir buvo šius ir anksčiau. Vis dėlto vėluojama juos fiksuoti, praeina tam tikras laiko tarpas, kol tie nuostoliai e, pasimato, kol jie užfiksuojami. Ir Saidas kalbėjo apie tai, kad nuo rizikos ribojimo principo pereinama prie neutralumo principo. Uh, Jis galbūt dar norės pakomentuoti šį aspektą. Galiausiai kitas, visiškai kitoks dalykas. Noriu paklausti, ką Jūs manote apie reglamentavimo hedžingą. Tai susijęs su kapitalo, kapitalui keliamais reikalavimais. Tai tiesiog yra e, reglamentavimo spraga ir kai bankas sukuria vertybinį popierių, išduoda vertybinį popierių, jis yra apsaugotas ir bankas turi 20 procentų to vertybinio popierio vertės. Tai reiškia, kad bankas realiai turi tik 10 procentų to vertybinio popierio vertės, o ne 20. E, tačiau e, tikėtina, kad kapitalui keliami reikalavimai šioje srityje nebus niekada taikomi, nes tai nepalanku prekybai vertybiniais popieriais. Kalbu apie e, kredito nevykdymo įsipareigojimų apsikeitimą. Taigi, vertinant viską iš, saskaityb, iš aš, saskaitybos požiūrio taško, kaip jums ta situacija atrodo? Visų pirma, reikia labai aiškiai pasakyti štai ką, kad mes nesame reglamentavimo institucija, grinaja prasme. Mes kuriame apskaitos standartus, o jų tikslas yra ne tiek. E, renkti taisyklės bankams ir jiems nurodinėti, kaip jie turėtų dirbti. Mes norime jiems parodyti, atskleisti, kas jau yra įvykę praeitie. Ir tą informaciją pristatyti patikimai yra gana sunku, nes kaip kas, jūs sakėte, kad, kad uh, apskaita iš esmės yra daugiau menas, o ne, ne disciplina, ne, ne, ne mokslas. Taigi mums tenka nelengva užduotis ir aš tikrai. Man džiugiuosi, kad jūs iškiltė tą rizikos ribojimo principo taikymą. Neutralumas yra nepaprastai svarbus. Jeigu e, apskaitoje pasireiškia Mm, išskirtinis konservatyvumas ir taip yra buvę praeitie, kuomet bankai e, turėjo galimybę sukurti rezervą, tai yra turėti tokį sausainių puodą, kurį gali panaudoti sunkiai, sunkiais laikais. Atrodo, kad viskas yra labai saugu, kad labai saugu taip dirbti. Tačiau tai, kas konservatyvu yra vieną dieną, kitą dieną gali e, visiškai kitaip viskas pasi, visiškai kitaip, kitą dalyką pavirsti. Ir jeigu imate naudoti tą rezervą, kurį turėjote kažkur paslėptą, investuotojų atrodo, kad jūsų veiklos rodikliai labai. Investuotojai atrodo, kad banko veiklos rodikliai visiškai nepasikeitė. Jam atrodo, kad, ta, kad bankas tolygiai gerai, gerai funkcionuoja, kad jo veikla visai, jo situacija visiškai nesuprastėjo nuo praėjusių metų. O mums atrodo svarbu kad būtų galimybė matyti, kaip keičiasi banko ar kitos įmonės veikla. Tačiau tai nereiškia, kad savo stand, rengdami savo standartus mes netaikome atsargos principo. Žinome, kad apskaita e, tik tai 50 procentų yra mokslas ir labai sunku kartais įvertinti, nuspėti vertę, ko nors vertę. Taigi kalbame, taikome dažnai tą tikrosios rink, ver, turto vertės rinkoje principai. Dažnai tenka tiesiog, turint visą reikalingą informaciją, bandyti spėti, kokia bus finansinės priemonės vertė rinkoje. Tokiais atvejais verčiame banką pateikti ne vieną kainą, ne vieną skaičių, bet e, atskleidžiamojo informacija nurodyti, yra, ri, kokie yra rizikos veiksniai, kokios yra galimos alternatyvos, kad investuotojas aiškiai matytų, kas jo laukia, kokios kaip viskas gali pasisukti. Yra, egzistuoja prognozuojamų nuostolių modelis, jis yra rengiamas ir mes bandome um, vengti tokios padėties, kuomet apskaita, remiantis apskaitos standartais, viskas atrodo labai piešiamas toks rožinių spalvų paveikslėlis. Uh, ir kai kurių šalių vyriausybės raštu yra atsiuntę mums laiškus, kuriuose teigia, kad e, jų nuomonė tos e, rizikos ribojimo principas vis dar pasireiškia mūsų standartuose. Aš neseniai apie tai kalbėjau. Pasakiau kalbą tą temą ir pateikiau septynis pavyzdžius, kaip rizikos ribojimo samprata, savoka vis dar yra taikoma standartuose. Na, aš visų septynių necituosiu, bet du aš bent jau pa, pacitavau. Grinųjų pinigų srautai ir jų tekėjimas laike, laiko erdvėje. banko e, turto yra, bankų turto vertė šiuo metu yra mažesnė nei, nei tikroji. Ir, ir daugelis iš jų vis dar funkcionuoja, įsirašė į savo balanso lapus geros valios pagrindų e, vertinamą turtą. Aš čia kalbu visiškai netiksliai, miglotai ir nežinau, ar aš, ar aš aiškiai kalbu, bet man ta situacija tikrai nėra primtina. Tai yra e, gera valia, jeigu tai susijęs su kažkokiais sulėjimo sandoriais, turėtų keistis. Praeitie taip yra buvę. Būdavo įrašoma vertė 20 metų, tai buvo daroma labai vienašališkai, nežinau, tą taisyklį reiktų taikyti. Jeigu sujungiamos kelios įmonės ir tikite sukurti sine, sinergiją ir būtent todėl mokate daugiau nei, nei vertos yra tos įmonės, tai tikėtina, kad jūs per atinčius kelis metus um, mažiau vertinsite, mažesnė vertė vertinsite tą sinergijos duodamą vertę. Ačiū už galimybę dar kartą užduoti klausimą. Kalbant apie sinergiją, kai buvau dėstytojas, tai studentams visą laiką sakydavau, kad susijungus dviems įmonėms visada sukūriamas energija, net jeigu jiems nėra jokios būtinybės jungtis aš pristačiau štai kokią nuomonę. Kai kas mano, kad kalbant apie tai, kas yra tikra ir sąž, tikroji vertė, kaip suprantama, kaip, kaip interpretuojama di direktyvose, yra neteisingai suprantama. Kalbu apie e, įmonių teisės ketvirtąją ir septintąją direktyvas ir ten išdėstytas koncepcijas. Taip pat noriu pasakyti štai ką, kad prognozuojamų ir neprognozuojamų nuostolių skirtumas tarp tų dviejų savokų yra pernelyg neaiškus, neryškus. Ir kalbant apie apsikeitimą vert... E, popieriais dėl kreditinių įsipareigojimų nevykdymo, reikia labai tiksliai žinoti, kam įsipareigojate kaip matome, kad ištikus kriziai daug kas nevykdė prisimtų įsipareigojimų. Ir aš noriu paklausti, ar jūsų rengiami standartai sugebės apimti šiuos aspektus. Ja, um. Į pirmą klausimą aš negaliu atsakyti. Antras klausimas taipogi yra geras. Nuomonių skirtumai tarp mūsų ir Amerikos yra tokie, kad amerikiečiai nori pereiti prie tokios sistemos, kad sudarius paskolos sutartį reikia išsiaiškinti, kokie gali būti nuostoliai ir juos reikia iš karto fiksuoti. Tai atrodo labai išmintinga ir konservatoriška, bet vėlgi čia kyla rimtų problemų, nes paskolos buhalterinė vertė gali uh, kristi žemiau už rinkos vertę ir negali tinkamai atspindėti rinkos vertės, o tai nėra geras dalykas. Taip pat pagalvokime apie pašalinį viso to poveikį. Pagalvokime apie paskolas, kurias gauna mažos ir vidutinio dydžio įmonės. E, bankai paprastai prašo didesnio skirtumo, kad galėtų padengti galimus nuostolius. Jeigu bankai būtų reikalaujami elgtis kitaip, kasgi atsitiktų tokios krizės kaip dabar metu. E, mažos ir vidutiničiai įmonės gauna netiek jų ir daug paskolų. O jeigu bankai neteiks paskolų tokioms įmonėms, tai jų nuostoliai taip pat gali išaukti. Taigi tai atneštų nepagėdaujamų pasiekmių. Mums atrodo, kad reikėtų pasirūpinti, kad bankas nepripažintų visų papildomų uh, palūkanų. Net ir tuomet, kai bankas nėra įsitikinęs, kad paskola bus visiškai padengta. Taigi čia reikėtų galvoti apie konkretų laikotarpį, kai paskola vis dar yra gera, tai įplaukos iš tos paskolos neturėtų būti mažinamos aptinkama maržos norma. Žinoma, visa tai yra gan sudėtinga. Kiekvieną kartą rengdami standartą mes e, svarstome e, jį su bankais. Bankai teigia, kad jie negali tokio standarto įdėkti praktikoje. Ir apskritai tai labai daug sako apie mūsų finansų pramonę, bet e, Mes turime kažkaip pasirūpinti, kad visa tai veiktų. Äh, äh, Jūs ką tik minėjote, kad nes, ne visada sutiktumėte su Bazelio komiteto priimamais sprendimais. Ir kaip tik įsiskolinimo krizės metu buvo priimtas sprendimas, pavyzdžiui, dėl kai kurių valstybių narių, kad ateityje E, bet kurios valstybės, bet kokios tos valstybės narės e, skolos bus įvertinamos e, nuliniu rizikos koeficientu. Tai nesvarbu, ar galvotumėm apie kokį nors ilgesnį laikotarpį, arba tik tai laikiną priemonę, ar, ar sutiktumėt su tuo, kad ne visada yra vienodai patikimas tos skolos ar vertybiniai popieriai valstybinarių. Um, Man atrodo, kad vien tai, kad užduodate tą klausimą, jau ir yra iš tikrųjų atsakymas e, į, į tą klausimą. Aš tikrai nesu didelis gerbėjas Bazelio sistemos. Pažvelkime ją ir jos pavyzdį. 20 procentų BVP anksčiau sudarė Airijos valstybės skola. Trigubas A reitingas buvo iki krizės. Paskui tai ištiko mus krizė ir ir, ir visiškai nebeverta investuoti. Airija patapo skola, išaugo um, dešimtis kartų. Taigi, be abejo, tas turtas ar tos investicijos niekuomet negalėjo būti visiškai saugios, garantuotos. Net ir kalbant apie, apie Vokietiją, apie, pavyzdžiui, mano gimtą šalį, apie Niderlandus, niekuomet negali žinoti, kaip kas pasisuks. Ne viena vyriausybė nuo tokių dalykų nėra apsaugota. Tad tai yra taip pat viena iš priežasčių, dėl ko aš manau, kad tas e, nulinis koeficientas tikrai net, net spindi realios ekonominės padėties. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimą? Jeigu ne, tuomet dėkojame savo svečiai. Ačiū už tai, kad e, pabuvote su mumis ilgiau negu numatyta pagal darbo tvarkę ir tikimės greitų metų vėl su jumis susitikti. Ačiū Jums už tikrai labai gyvybingą diskusiją ir keitimąsi nuomonėmis. Buvo labai įdomu. Ačiū. Ir dabar reikėtų pasižiūrėti darbo tvarkę, kas mūsų laukia toliau, galbūt pertrauka. Toliau 5.30 iš tiesų tik tai mūsų lauktų kitas aptartinės klausimas. Pono Stolojano ataskaitos pranešimo dabar neaptarinėsime, dar neparengtas tas punktas. Günero Hokmarko taip pat matau nėra, Sofijos Infeld nėra. Bandome susiais, su jais susisiekti bet nesėkmingai panašu iki šiol. Taigi apgailestauju, bet visgi. Dabar turime posėdį nutraukti ir susirinksime vėl 17 val. 30 minučių. Kiek daugiau negu valandos pertrauka ir tuomet imsimės konkurencijos politikos ataskaitos.

can answer your question. Okay. If we're, if we're ready, we're recom... Jei pasiruošę visi, toliau dar dirbame ir svarstysime šeštąjį darbo tvarkės punktą skirtą metinės es konkurencijos politikos ataskaitai ir kai tik tai pasibaigs ispanų Ispanakalbių dialogą suteiksiu žodį kolegai Sančias. Antolin Sančias, prašau. Bueno, muchas gracias. Eh, <clears throat> se trata. Ačiū. Svarstysime pakeitimus metiniai ES konkurencijos politikos ataskaitai ir e, kalbėsiu tikrai trumpai iš esmės turėčiau aptarti pakeitimus, kuriuos e, pateikė kolegos. Ir tuo tarpu noriu pasakyti, kad ataskaitos struktūra yra tokia, yra 23 konstatuojamosios dalies punktai ir 24 straipsniai. Ir kaip mm, tą ataskaitos tekstą turėjote, o dabar sulaukime 107 pakeitimų iš kolegų. Jų tikslas yra pagilinti šią ataskaitą. Pateik, pakeitimų patikė ponas Garyga. Viename iš jų kalbama apie valstybės paramą ir e, numatomų tyrimų. Jeigu valstybės parama nebuvo suteikta laikantis visų taisyklių, reikia išsiaiškinti, ar viskas buvo daryti teisė. Tai taip pat nuspręsti, ar, e, išieškoti, ar, ar reiktų išieškoti lėšas, ar imtis kitų priemonių, taip pat e, pasitelkti ir ka, kaštų bei naudos e, koficijantą. Tai ir, tai, taigi čia pristatomi metodai, kuriuos galėtumėme pritaikyti, siekdami užtikrinti, kad konkurencijos politika būtų kiek įmanoma veiksmingesnė. Yra pakeitimų, kuriuose kalbama apie atskiras valstybės ir apie jų veiksmus, ypač finansinėme sektoriuje. E, apie tai, kokias, kokių priemonių reiktų imtis, kad būtų uh, užtikrintas, užtikrintas situacijos teisėtumas. Nežinau, čia reiktų kalbėti apie valstybės paramą, nes valstybės, kuomet valstybės parama nustojama teikti, mm, reiškia, kad grįžtama į ankstesnę situaciją, aksantį. Bent jau mano galva ši situacija atrodo taip. Aš pats netikiu jokių pakeitimų, norėčiau, kad e, ataskaitos struktūra nepasikeistų. Iš esmės tai yra komisijos patikto dokumento struktūra. Aš taip pat esu jūsų paslaugoms ir sureaguosiu į kolegų išsakomas pastabas ir noriu padėkoti visiems už e, pristatytus pakeitimus. Jų yra nemažai, bet jų nėra per nelik daug. Ačiū. Ačiū, e, Gunarai. Ačiū. Dėkoju ir pranešėjui už šios temos pristatymą. Aktualūs yra trys dalykai, kurių turėtume nepamiršti tolisnėme mūsų darbe. Ir tai akcentuojama yra ataskaitoje. Apie tai kalbama kai kuriuose pakeitimuose. Uh, Europos ekonomikos būklė ir geros konkurencijos įtaka jai. Pranešėjas ypač akcentuoja maisto sektorių. Čia aktyvi konkurencija yra gyvybiškai svarbi piliečių gerovės vardan. Tačiau tai pasakytina ir apie kitas ekonomikos rytis. Ir mes norime ir toliau eiti tuo keliu, kurį pasiūlė pranešėjas ir domėtis ateityje, kaip viskas atrodo, kaip atrodo situacija skirtingose sektoriuose. Ir čia pernu prie, antro savo, prie antros savo minties. Labai svarbu užsitikrinti galimybę uh, valstybėms narėms atsiverti aštresniai konkurencijai. Pavyzdžiui, galima kalbėti apie visuotinės svarbos paslaugas, kurios yra ypač svarbios kasdienėme žmonių gyvenime. Ir mūsų, ir, ir būtent š, čia sukuriama daugybė kasdienių paslaugų ir reikėtų atskirti paramą. E, bendrųjų paslaugų tiekėjas, tiekėjams ir gamintojams bei e, galimybių subsidijavimo piliečiams pasinaudoti šio, šiomis paslaugomis. Svarbu, kad tos paslaugos būtų plačiai prieinamos ir kad būtų didelė pasirinkimo įvairovė ir galimybė. Vokiečių mokėtojų pinigai užtikrina palengvina mūsų piliečių gyvenimą, o ne, tai neturėtų būti lėšos palengvinančios monopolijų gyvenimą. Ir todėl būčiau dėkingas, jeigu galėtume šią diskusiją išplėtoti, daugiau apie tai pakalbėti komitete. Trečias dalykas. Diskusija dėl legalumo. Reiktų užtikrinti rašyti nuostatą reikalavimą, kad valstybės teikiama parama atitiktų galiojančius teisės aktus. Tačiau čia, sabu čia ir nekurti daugiau biurokratijos. Reikia Reikia, reikia aiškių kriterijų, kuriais remiantis būtų aišku ir būtų galima nuspręsti, kuomet galima teikti valstybės paramą ir kada ne. Mes neturėtume siekti numatyti valstybės paramą įvairiuose sektoriuose. Svarbiausia, kad valstybės parama neiškreipytų konkurencijos ir kad ji nekurtų kliučių naujiems veikėjams rinkoje. Manau, kad ši pusiausvė yra svarbiausias dalykas. Reikėtų aiškių nuostatų, kuomet galima teikti valstybės par paramą ir taip pat reiktų turėti galimybę aiškiai nustatyti, ar valstybės parama neiškraipys situacijos. Apie tai ir kalbama pranešėjo parengtame dokumente. Ačiū. Uh, Ačiū, Sofija, atrodo, nėra. E, Filipas taip pat išėjo, dabar žodis Dirkui. Thank you, Mrs. President. So I read the amendments you... Ačiū, ponė pirmininkė, aš perskaičiau jūsų pakeitimus ir mm, kai kurie dalykai man ypač patiko. Noriu atkreipti dėmesį į tris mano teikiamus pakeitimus ir paaiškinti, kodėl jos laikau svarbiais. Visų pirma, noriu atkreipti jūsų dėmesį į trečiąjį straipsnį, kur džiaugiamasi sėkmingų išskirti dabartinės valstybės paramos krizės laikotarpiu sistemos įgyvendinimu. Aš esu tai sakęs anksčiau ir noriu dar kartą pabrėžti, kad ypač svarbu, jog tos priemonės būtų laikinos. Jau parengtos dvi ataskaitos, kuriuose parlamentas tai akcentuoja, tačiau situacija nesikeičia. Ir noriu, kad trečią kartą šis klausimas būtų trauktas į darbo atvarkę. Aš vertinu komisijos atliekamą darbą šioje srityje šiuo metu, tačiau nežiūrinti tai, mes turėtume komisiją paraginti, kiek manoma, greičiau inicijuoti šį procesą. Konkurencijos politikos svarbiausias tikslas yra pašalinti kliūtis laisvam e, prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimui. Net, neturėtume šios užduoties pamiršti. Konkurencijos politika turėtų būti neutralia priemonė, skirta užtikrinti ne, neutralias galimybės visiems. Todėl valstybės parama nėra tinkama priemonė, yra geresnių priemonių. E, ir su tuo susiję ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugos. Nepritariu siūlymams kai kurioms paslaugoms netaikyti jokių slengščių. Ir manau, kad jeigu nustatomas per aukštas dėminimis lenksis, tai jau kelia riziką, nes daugelis paslaugų teikėjų gali išsisukti nuo priežiūros institucijos kontrolės reikia užtikrinti, kad plačioji visuomenė ne, nebūtų priversta labai daug mokėti už tokias paslaugas. Apibendrinant, manau, kad ta ataskaita paragins komisiją e, vykdyti savo pagrindinės užduotis ir nesimtis ryčių, kuriuos išeina už kompetencijos politikos konkurencijos politikos kompetencijos ribų. Mes parlamentas turėtume siekti užtikrinti kiek įmanoma teisėtumą šioje srityje. Ja, da... Toliau Jurgenas. Ačiū. Iš karto noriu pasakyti, jog iš principo esu. Nes iš principo nesu prieš konkurenciją. Neretai tai primetama kairiesiems. Bet vis dėlto skeptiškai nusiteikęs tuo atžvilgiu esu. Gunaras Hokmarkas sakė, kad konkurencijos reikia tam, kad nebeturėtumėm monopolijų. Taip galbūt, bet aš neįčiau taip toli ir nesakyčiau, kad um, ypač galvojant apie viešąją aprūpinimą piliečių situacija pagerėjo. Aš manyčiau, kad piliečių um, gyvenimo palengvinimas yra žymiai svarbesnis tikslas netgi negu um, kasdienio gyvenimo palengvinimas įmonėms. Reikėtų čia tinkamai subalansuoti tekstą. Jeigu pažvelgsime į šią sritį, pavyzdžiui, mano E, šalyje ir mano kilmės žemėje. Turiu pasakyti, kad konkurencija, man atrodo, ypač viešo apsirūpinimo įvairiomis gerybėmis rytimis, galbūt iš dalies ir veikia, bet e, labiau mieste, miesto regione, o kaimo regionuose jau padėtis e, sudėtingesnė. Taigi ypač kalbant apie viešo intereso visuomeninio intereso e, gerybės vis dėlto reikėtų ieškoti balanso tarp konkurencijos sukūrimo ir taip pat apsirūpinimo saugumo. Nebūtinai visada reiktų įtaipinti konkurencijos aspektus. Manyčiau, kad kai kuriuose vietose pernelyg akcentuojama konkurencijos svarba remintis ir komisijos pasiūlymų bendradarbiavimas be abejo turi būti skatinamas, bet nebūtinai e, turi būti jis apskritai aukojamas e, dėl konkurencijos, nes kartais galima pasiekti ir visiškai priešingą rezultatą, pasiekti destruktyvų poveikį. Man atrodo, kad būtent tos tinkamos pusiausviros trūksta pranešime tarp konkurencijos aspektų ir bendradarbiavimo skatinimo. Pirmame, pirmoje dalyje um, esame pateikę kai kurių uh, pakeitimų dėl konkurencijos politikos toliau, dėl finansų rinkos, čia jau kalbu konkrečiau apie pakeitimus siūlomus, um, stengiamės peržiūrėti komisijos pasiūlymą ir um, atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie mūsų manimų yra teisingi Ir jeigu jau kalbame apie konkurencingumą, tai tikrai negalima paleisti iš akių kai kurių sričių. Trečioji stambis rytis yra maisto produktai ir žemės ūkio politika arba žemės ūkis. Čia pateikėm atitinkamą pakeitimo pasiūlymą dėl to, kad um, spekulacija maisto e, produktų kainomis tikrai neturėtų turėti nieko bendra su, su kainų sviravimais. Ir viename pakeitime atkreipiam dėmesį į tai, kad e, kainų sumažinimas gali turėti ir neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, Vokietijoje esame tą patyrę. Kartais e, spaudimas kainai tampa toks didelis, kad pradedama taupyti ir tai daroma kokybės sąskaita. Dėl to kildavo įvairūs skandalai dėl pateikiamų maisto produktų. Taigi ir čia esminis dalykas yra tinkama pusiausvyra. Toliau orientavimasis į rinką ar žemės ūkio politikos orientavimas į rinką. Vėlgi, nesu tikras, ar tai yra vienintelis principas, kuriuo reikėtų remtis. Kadaise ES um, žemės ūkio politika ir buvo įkurta ta, ar numatyta tam, kad um, apsirūpintume saugiai maisto produktais ir um, Tai buvo daroma dėl to, kad anksčiau Europa patyrė labai didelių krizių, um, didelė piliečių dalis badavo, kentė badą ir man atrodo, kad neteisinga būtų dabar vėl kalbėti vien tik tai apie orientavimąsi į rinką ir, ir pamiršti apsirūpinimo maisto produktais saugumą. Galbūt galima būtų pagalvoti ir apie alternatyves gamybos formas. Taigi, sakiau, nesu iš principo prieš konkurenciją, bet man atrodo, pranešime ji pernelyg akcentuojama ir dėl to galima būtų pagalvoti apie kitus bendradarbiavimo būdus, kitus aspektus čia minėti. Ačiū. Thank you very much, Ivo. Dėkoju, Ivo. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau be dešimt šešios ir salė ištuštėjus, aš dar pabandysiu pridurti keletą dalykų. Dvi pastabos, man atrodo, yra labai svarbios, kalbant apie šį klausimą. Tai yra labai delikatus dalykas, ypač krizės metu. Mes kalbame apie gazdinančius nedarbo skaičius. Taigi Pirmas dalykas yra toks, kad konkurencija negalima biurokratijos sąlygomis. Gunaras ir kiti kolegos jau paminėjo šį aspektą. Mes turėtume kalbėti apie biurokratijos apribojimą. Tai yra būtina ir tai galėtų prisidėti prie konkurencijos didinimo. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra susijęs su tuo, ką sakė Gunaras. Valstybės parama negali sunaikinti konkurencijos. Tai yra svarbu ir aš visiškai suprantu, ką jūs norėjote pasakyti. Uh, valstybės parama negali būti subsidijuojama tokiu būdu, kad būtų pakengta konkurencijai. Aš manau, kad labai svarbu yra pabrėžti konkurenciją ir nedarbą ir tai turėtų būti atspindėta pranešime, kuriam mes galėtume pritarti. Pirmininkė, dėkoju. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Regis, kad visi išskyrus mane kalbėjo, aš pati neketinu pasisakyti. I forgot sure, the vice sorry, chair. Sorry. He doesn't want to speak. Anthony. Muchas gracias, eh, Presidente, quiero agradecer. Antonis. Ačiū, ponai pirmininkė. Pirmiausia, ačiū komiteto nariams, kurie pasisakė. Ačiū už jų indėlį, ačiū už konstruktyvę dvasę, kurią remdamiesi jie teikė pakeitimus. 107 iš viso, kaip jau sakiau, pakeitimai yra, dėl kai kurių dalykų gal reikėtų padiskutuoti. Dėl 38 dalių ar pakeitimų jau sutarėme, taip pat dar buvo ir kai kurių naujų sulaukta. Na, man labai džiugu tai pastebėti, nes pranešėjas gali tik tam tikrą parengti pranešimą, kuriame yra tik tam tikras ribotas ženklų skaičius ir dėl to Labai gerai, kad sulaukėme pasiūlymų dėl pakeitimų, kurie papildo tekstą. Paminėsiu tas rytis, dėl kurių teikta daugiausiai pakeitimų. Dėl to, kas susijęs su krize, ta dalis. Be abejo, situacija dabar yra labai neįprasta, ypatinga, ir čia sutink, sutikčiau su ponu Epinku, kad reikia paminėti tai, jog ta situacija yra laikino pobūdžio ir kad visas priemonės reiktų tam kontekste ir vertinti. Dėl valstybės paramos bankams, kuriems jos reikia. Čia kai kuriuose pakeitimuose buvo linkstama labiau užbraukti nuorodai bankus, bet vis dėlto bankai privalo teikti pasiūlymus dėl savo restruktūrizacijos ir kai kurie bankai galbūt netgi išloš iš tos, išloš iš tos situacijos, um, palyginti su bankais, e, kurie um, turėjo problemų. Taigi reikėtų užtikrinti tai, kad e, konkurencijos taisyklių būtų paisoma, kad e, žaidimo sąlygos visiems būtų vienodos ir kad būtų atsižvelgiama iš birželio mėnesio vadovų tarybos išvadas. Taip pat ir ponas Hökmarkas kalbėjo labai konstruktyviai apie visuomeninio intereso paslaugas ar gerybės ir dėl šio dalyko išsiskiria nuomonės. Kai kurie sako, kad vis dėlto nereiktų apie tai kalbėti konkurencijos kontekste, kiti nori to kaip tik, dar vieni mano galbūt, kad kai ką reikėtų išbraukti, bet aš manau, kad kadangi egzistuoja valstybės parama, tai dar nereiškia, kad neturėtumėm galvoti apie kaštų mažinimą, ekonomiškumo užtikrinimą. Turime ir šioms rytims skirti dėmesio ir ūkininkauti taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir tvarumas. Ir dėl šių vadinamų pranešime davys sveikatos apsaugos srityje, farmacijos srityje arba draudimo srityje buvo pakeitimų pateikta. Nenoriu kalbėti apie visas, at, apie kiekvieną atskirą sritį, bet dar dėl kolektyvinių sutarčių jau buvo dėrėtas ir dabar yra ieškoma sprendimo tam, kad būtų galima įgyventi tam tikrą politikos kryptį. Gunaras Hökmarkas sakė, kad konkurencijai tenka labai svarbus vaidmuo taip pat realioje ekonomikoje ir, man atrodo, tas taip pat čia išryškėjo, taip pat ir kiti. Mm. Kalbėję ponas Epingas, ponas Kliūtė išreiškė savo nuomonę Konkurencija pati savame be abejo turi paskatinti sklandų vidaus rinkos veikimą. Bet taip pat reiktų susimastyti apie tai, kokia svarbi konkurencija yra galvojant apie pozicijų pasaulinėje arenoje stiprinimą. Ir taip pat galvojant apie ES 2020 strategijos įgyvendinimą. Reikia sukurti taisyklės, kuriomis remiantis būtų tvarkomi valstybių narių biudžetai, viešieji finansai, kadangi tas rytis patiria labai smarkus spaudimas šiuo metu. Ir um, kai kur reikia labai smarkiai taupyti. Bet mes pasakome, kad e, negali viskas būti užkraunama ant mokesčių mokėtojų pečių. Kaip jau minėjau, pasižymėjau tai, kas buvo pasakyta ir stengsiuosi padaryti viską, kad kiek įmanoma labiau būtų jame atsižvelgiama, mano pranešime atsižvelgiama į pasiūlymus. Dabar dėl pono kliūtė pastebėjimų. Bendroji žemės ūkio politika susijusi be abejo ne vien tik su atskirais suinteresuotaisiais veikėjais. Yra numatyti taip pat ir patys pagrindiniai BŽUP tikslai. Ir šiame pranešime stengiamės konstatuoti tik tą faktą, kad egzistuoja konkurencijos iškraipimai ir kad reiktų juos kiek įmanoma šalinti. O BŽP kontekste reikėtų numatyti reikiamą konkurencijos lygį, kuris duotų naudos tiek įmonėms, tiek vartotojams ir nekeltų per nelik didelės grėsmės. Tad tas mums buvo svarbiausia minint BŽUP ir dėl to reikėtų sutarti. Dar buvo minėto, minėta parama bankams ar subsidijos bankams, be abejo čia ir ECB atlieka savo vaidmenį. Jos vykdoma pinigų politika galbūt veikiau nėra valstybės parama teikiama, bet tiesiog yra priemonė siekiant palaikyti rinkas. Taigi pinigų politika ECB vykdoma ir toliau turi būti kiek įmanoma arba tiesiog nepriklausoma. Na, o dėl tų bankų, kurie, kaip sakoma, yra pernelik dideli, kad būtų galima leisti jiems žlugti, reikėtų dar tolimesnių pasvarstymų dėl to, o kaip tuomet yra su konkurencijos aspektais, kai įmonės gali labai rimtai tikėtis didelės valstybės paramos. Taigi reikės diskutuoti dar tais klausimais, taip pat ir turint galvoje įkanin e, pranešimą Ir galbūt kai kurios aspektus bus galima minėti pranešime, bet netaip akcentuotai vis dėlto. Dar buvo kai kurių pakeitimų dėl, dėl valstybės išmokų. Darbo grupėje ties tuo dirbame ir ketiname parengti rezoliuciją dėl tos politikos, kuri šiuo metu yra vykdoma ir dėrybos dėl pranešimo, dėl valstybės paramos turėtų susitelkti jau ties tais tikslais, kurių artimiausių metų bus siekiama. Manau, tokie būtų pagrindiniai akcentai kurios reikėtų paminėti, aptariant pakeitimus. Ir aš manau, kad didžiąją dalį pakeitimų kompromiso vardan tikrai bus galima įtraukti į pranešimą. Aš esu pasirengęs diskutuoti dėl teksto formuluočių, bet tekstas būtinai turi būti tinkamai subalansuotas ir jame turi būti kalbama daugiausiai būtent apie konkurencijos aspektus ir apie ES tikslus, apie tausų tvarų augimą. Ir čia konkurencijos politika vaidina labai svarbu vaidmenį. Back, on... Dėkuoju, Antolin. Gunaras norėjo grįžti prie vieno dar punkto. Aš nenorėčiau užtęsti diskusijų, bet kadangi jos tokios malonios ir kolega iškėlė klausimą dėl kompromisų ir dėl tokios galimybės apskritai, kai kalbame apie visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. Turime nepamiršti, kad piliečiai, kurie yra labiausiai priklausomi, turi ir geriausias galimybės, nes jie yra priklausomi nuo paslaugų. Aš pats matau nedaug priežasčių, dėl kurių uh, jie neturėtų turėti galimybės rinktis, taip pat turėti galimybės rinktis geriausią kokybę. Ir būtent apie tai kalbėjo pranešėjas, apie vienodas sąlygas ir jų sudarimą. Ne įmonės, ne gamintojai turi gauti paramą ir subsidijas, bet būtent piliečiai ir vartotojai turi turėti galimybės ir turėti galimybės gauti geras, geras paslaugas. Ir tai yra susijęs su vienodų sąlygų sudarimu. Taip pat prisideda prie konkurencijos, pluralumo ir daugiau galimybių. Mes matėme pokyčius telekomo sektoriuje, telekomunikacijų sektoriuje. prieš vos keletą metų e, daugybė bandė apsaugoti senąją monopoliją ir mane, kad tai yra geriausias būdas užtikrinti paslaugų teikimą. Tai, ką sakė pranešėjas, manau, gali padėti mums užtikrinti žemiausią bendrą vardiklį ir taip pat užtikrinti galimybę visiems piliečiams turėti lygias galimybės. Antolinu. dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų. Yra daugybė paslaugų, kurias gali gauti piliečiai. Kartais tokias paslaugas teikia ne rinkos organizacijos, bet viešos institucijos ir čia reikėtų nustatyti kainų skirtumus. Taip turėtų būti numatyta galimybė teikti viešą paramą, tačiau dabar negalime tiksliai to įvardinti. Kalbame apie subsidiarumo principo taikymą ir, žinoma, turime užtikrinti kaip galima didesnį veiksmingumą. Turime stengtis užtikrinti konkurenciją ir pasirinkimo galimybės. Iš esmės, sakyčiau, kad pozicija yra subalansuota ir aš bandysiu parengti, atsižvelgdamas į visas pastabas kompromisinius pakeitimus. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Kol kas nėra numatyta balsavimo komitete data. Balsavimas gali vykti sausio mėnesį, tačiau viskas priklausys nuo to, koks bus iniciatyvinio pranešimo darbo tvarkaraštis. Ir tai priklauso nuo koordinatorių. Aš visuomet pirmininkų suėgoje siūlau neįtraukti ata, tokių ataskaitų svarstymų, e, bet e, į mano prašymą niekas niekada neatsižvelgia. Taigi mes lauksime antolin kompromisinių pakeitimų ir tuomet priderinsime savo tvarkaraštį ir numatysime balsavimo datą. Manau, kad e, aptarėme viską, ką planavome, posėdis baigtas. Ačiū.